Okay, welcome everybody who happens to be here. Um, I've delayed until... Um, Na kągi, labą rytą, aš šiek tiek palaukiau, kol jūs visi susirinksite, tačiau matau, kad renkatės lietai, taigi nenoriu tušiai saliai daryti pirmkės pranešimų, todėl palauksiu, kol šiek tiek daugiau žmonių surinks, šiek tiek perkelsim tą darbo tvarkės punktą, o šiaip jau su tokiu pakeitimu siūlau patvirtinti darbo tvarkę. Ačiū. Ir galime pereiti iš karto prie Europos įmonių valdymo sistemos ir svarstyti pakeitimus e, pranešė Ashley Fox. Taigi, Ashley, prašom žodis Jums. Ačiū, ponė Pininkė. Ir iš tikrųjų, man didelė garbė kalbėti tokioje susigrūdusioje salėje. Taip pat norėčiau padėkoti visiems e, parlamento nariams, kurie pateikė pakeitimų, dauguma pakeitimų yra sveikintini ir e, mes ketiname juos svarstyti. Noriu pasakyti, kad Keletas šių pakeitimų, tiesąkant, įsiterpia į e, žiūri kompetenciją, taigi mes negalėsime su jais sutikti. Aš e, glaučiai dirbu su Sebastianu Būdu, e, jūrių komiteto arba žiūri komiteto e, pirmininku ir mes stengiamės, kad iš tikrųjų parengtumėm gerą pranešimą. Norėčiau pradžiai e, paminėti, kad mes šiek tiek pasirinkome kitokią metodiką negu Anksčiau, kai svarsime kitą pranešimą dėl finansinių institucijų bendrovių, kurios kotiruojamas viešai skelbiamuose biržos rašuose, mes finansinės institucijas, sisteminės finansinės institucijas ir kitas viešai prekiavimus kompanijas traktavome šiek tiek skirtingai. E, CED 4 ir MIFID dokumentuose numatyta platesnė įmonių valdymo schema tiek tarptautiniu mastu, tiek e, europiniu mastu. Šios priemonės turėtų būti griežtesnės negu bendrosios e, taisyklės taikomas įmonių valdymui, kadangi e, tokio tipo finansinės institucijos kelia desnį riziką. Tačiau stambiosios e, viešai prekiaujamos e, bendrovės, kurios nėra finansinės institucijos, finansiniai sistemai tokios grėsmės nekelia, net jeigu jos užluktų ir bereikalingas kišimasis ar papildoma biurokratija būtų nepagėdautina tokių įmonių atžvilgių, nes mes tik tai pakenktumėm ir vartotojams, ir augimui, ir konkurencingumui. Manome, kad konkurencija turėtų būti skatinama rinkos dėsnių. Ir neturėtumėm iš tikrųjų kištis į mikroskopinio lygio e, viešai prekiavimų įmonių valdymą. mes matėme, kad JAV e, per daug griežtas reglamentavimas, tiesą sakant, neužkirto kelio kriziai, tik tai e, išaugino kaštus tiek vartotojams, tiek verslininkams. Ir dalis įmonė galėjo e, savo akcijomis prekiauti šiuose sąrašuose. Taigi mano patarimas būtų toks, kad e, e įprastiniam bendrovėm, kurios nekelia sisteminės rizikos, e, reikėtų leisti savo valdymą organizuoti pačioms. Aš manau, kad tai siejasi su mano ankstesnė pranešimo logika, kuris susilaukė platus pritarimų. Aš taip pat, kaip sakiau, plačiai bendradarbiau su ponu Budu ir kitais šėlinis pranešiais, siekdamas užtikrinti plačią paramą. E, jei neklystu, e, balsavimas vyks gruodžio 19 ar 20, taigi aš manau, kad e, iki tol galima būtų dar priminėti pakeitimus. Kągi, dabar suteiksiu žodį šilnios pranešėjams. Pone Galpel, ar jūs norėtumėte pasakyti? Na kągi, ačiū. Norėčiau pabrėžti, kad buvo labai daug konstruktyvių pasiūlymų, kurie jau pateikti. Taip pat naujuose pakeitimuose iškilo naujų temų. Dauguma pakeitimų e, mėginama atsižvelgti komisijos žalėje knygą ir sustiprinti bendrovių arba įmonių valdymo sistemą. Be abejo, lieka dar ne, nemažai neišspręstų klausimų. Yra klausimų, kurie nuomonė nesispindi pavyzdžiui, bendrovių. E, Sargu klausimas. E, manau, kad šiaip jau iš esamų pakeitimų daugumai galima pritarti, nors yra vienas kitas, kurie siekia per toli. Jie jau skverbia į nacionalinės kompetencijos sritis ir e, tokiu būdu gali trukdyti įmonių valdymui, įmonių valdymo laisvai mes nesutinkam su tokiais pakeitimais. Na taip pat yra keltas probleminių klausimų, kuriuos irgi norėčiau akcentuoti. Visų pirma. Ir čia aš sutikčiau su kolegams, kurie pateikė pakeitimų. Kalbu apie tai, kad kai kurie dalykai nebuvo pakankamai efektyvus, iki pasirodant žaliai knygai, e, iš tikrųjų buvo spragų ir sistema veikia netaip naudingai, netaip veiksmingai, kaip galėtų. Taigi čia mes turėtume pabrėžti pirmiausiai reglamentavimą europinėme lygyje. Pavyzdžiui, kai kalbame apie gerą praktiką, gerą patirtį arba informacijos įtraukimą. Tačiau šiaip jau, sakyčiau, gerai yra tai, kad e, įmonių valdymo klausimai gali prisidėti prie bendros geresnės ekonominės valdysenos ir e, mums lieka tik tai palinkėti, kad komisija pateiktų savo pasiūlymus, pavyzdžiui, pasiūlymą dėl direktorių atlyginimo nustatymo harmonizavimo. Taip pat reikėtų atsižvelgti į visuomenės interesus. Aš manau, kad su tuo mums anksčiau ir vėliau neišvengiamai teks sudurti. Dar vienas svarbus dalykas yra lyčių pusiausvyra. Yra daug tyrimų kai kuriuose teikiama, kad e, moterų e, dalyvavimas e, valdymo organuose, pažiūrėjau, bendrojo valdybose duoda teigiamą rezultatą. Taigi, matyt, komisija turėtų imtis iniciatyvų, kad moteris būtų geriau atstovaujama šiuose valdymo organuose. Nemanau, kad reiktų nustatyti kažkokias kvotas. Taip pat reikia užtikrinti, kad moteris ir vyrai gautų vienodus atlyginimus už vienodą darbą. Na ir mano nurodytas problemas reikėtų spręsti tokiu būdu, kad e, ne, nukentėtų dėl to įmonių valdymo skaidrumas. Taigi noriu padėkoti kolegoms už pateiktus pakeitimus ir manau, kad su pranešėjų galėsime toliau tęsti darbą šią temą. Ačiū toliau, panas Golf. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Ashley Fox už pranešimą ir pateiktus paaiškinimus. Man atrodo, kad mes sutarėm dėl to, kad iškilusi rimta pasitikėjimo krizė tarp mūsų piliečių. Jie nepasitikė mūsų rinkos ekonomikos sistema ir tai turi tiesioginio poveikio tam, kaip įmonės valdomos. Tad šiai nuomonėje tenka žymiai didesnė reikšmė nei kad kolega ką tik tą pasakė. Aš pirmiausia kalbėsiu apie teigiamus dalykus, apie ešlį požiūrio privalumus. Mums reikia ieškoti sprendimo, kuris užtikrintų vienodas žaidimo sąlygas. Aišku, kad nereikėtų slopinti konkurencingumo minties, ją kaip tik reikia stiprinti. Bet nesu tikras, ar galime teikti, kad e, tais atvejais, kai neįmanoma numatyti kitų taisyklių, įmonėms palikti galimybę pačioms apsispręsti, kaip jos valdomos, nes tokiu atveju mes neužtikrinsime vienodų žaidimo taisyklių. Bet e, esminis požiūris yra geras, požiūris laikykis arba pasiaiškink yra geras. Yra elgesio kodeksai praktiškai visose valstybėse narėse, bet dažnai jų nesilaikoma. Ir pasiaiškinimas, kodėl nesilaikoma kodekso, daugeliu atveju yra nepakankamas ir netenkinantis. Nes jeigu aktyvus generalinis direktorius, tas CEO anglų kalba, pabaigęs savo veiklą, pabaigęs valdymą, iš karto tampa valdybos pirmininku, stebėtojų tarybos pirmininku. tai, mano supratimu, yra negerai. Mes turime užkirsti kelią tokiems faktams, kad de facto nebūtų taip, kad e, stebėtojų tarybos pirmininkas, kuris anksčiau buvo generalinis direktorius, staiga politika, kurią pats kūrė neteisingai, staiga pradeda ginti. Tad e, man atrodo, kad reikia ieškoti kitokio požiūrio ir turi būti labai aiškiai užfiksuota, kad pereimas iš CEO, tai yra generalinio direktoriaus funkcijos prie stebėtojų tarybos e, nario, turi vykti per atitinkamą laikotarpį ir tas laikotarpis turi būti nustatytas. Daugeliu atveju svarbiais aspektais ir jų atžvilgių, kai reikia numatyti išimtis, reikia užtikrinti informacijos atskleidimo prievolę. Kitas klausimas dėl mandato kiek mandatų valdybos narys gali turėti. Šis klausimas be kita ko priklauso nuo sistemos, apie kurią kalbame. Europoje yra dvi ar trys valdymo struktūros. Viena sistema yra kontinentinė, tai yra aktyvi valdyba, aktyviai veikianti, be to yra stebėtojų taryba, priežiūros institucija. Po to yra kita sistema One Tier System, britiškoji sistema, paplitusi Junktinėje karalystėje ir Airijoje, angloamerikietiška sistema. Tenais yra vienintelė valdyba ir valdybos nariai yra arba vykdomieji direktoriai, arba yra direktoriai konsultantai. Bet bet kuriuo atveju tokia valdyba turi skirti darbui žymiai daugiau laiko negu kontinentinė valdyba. Ir čia mandatų skaičius yra ribotas. Negali būti taip, kad mandatų skaičius yra neribotas, nes funkcija yra labai plati. Ir žinoma, kad funkcija labai priklauso nuo sistemos, kuri taikoma. Ir trečioji, tai yra Šveicarijoje bei Prancūzijoje taikoma sistema, būtent aktyvi valdyba ir valdybai vadovauja uh, direktorių valdybos pirmininkas. Bet direktorių valdybos pirmininkas gali būti ir direktorių konsultantas. Tad e, dabar dėl mandatų pačioje valdyboje galima dėl jų skaičiaus ginčytis, galbūt e, empiriniai yra duomenys, nuo, tai yra tas laikotarpis, nuo kurio galime pasakyti, kad per daug funkcijų tenka vienam asmeniui. Man atrodo, kad mandatų skaičius didžiausias turėtų būti aštuoni. Atsižvelgus į Taigi, jeigu kas nors yra pirmininkas, vadinasi, jo funkcija yra skaičiuojama kaip dviguba funkcija, o jeigu yra pavyzdžiui, vienas e, valdybos pirmininkas dviejose valdybose pirmininkas, vadinasi, jis jau užima keturis mandatus. Tad e, aštuoni yra maksimalus skaičius ir man atrodo, kad labiau tą skaičių reikia mažinti, o ne didinti. Ešli nesutinka su tuo, o man atrodo, kad tai svarbu, kad stebėtojų tarybos nariai būtų vertinami Valdybos nariai taip ar taip yra vertinami. Juos vertina valdybos ar personalo taryba, bet stebėtojų tarybas taip pat reikia vertinti. Ir kadangi jie negali patys tarpusavėje savęs vertinti, reikia numatyti išorės vertinimą kas trejus metus. Toks vertinimas vyktų pagal labai aiškiai nustatytus kriterijus ir padidintų mm, valdybos darbo veiksmingumą. Toliau, atlyginimų nustatymo politika. Man atrodo, kad ir taip jau dabar įprasta daugumai įmonių nustatyti tiek valdybos narių, tiek e, vykdomųjų direktorių, tiek direktorių konsultantų atlyginimo politiką, tačiau tai turėtų būti taisyklė, nereikėtų žaisti slėpinių. Turi būti nurodymi visų valdybos narių Tai yra visų valdybos narių atlyginimų sumos nurodymas yra visiškai netinkamas dalykas ir reikėtų konkrečiai reikalauti, kad atlyginimai būtų nustatomi nurodant, kiek gauna konkretus narys. Toliau, moteris. Čia kalbam apie moteris vadovaujamosi pareigose ir Aš taip pat galvoju, kaip ir prelegentas, kad nereikalinga kvota, bet reikėtų įpareigoti įmonės numatyti savanoriškus įsipareigojimus ir juos viešai paskelbti. Įmonė turi sakyti, kad po penkerių ar dešimties, pavyzdžiui, metų norėtų matyti vadovaujamosi pareigose tiek ir tiek moterų ir atsižvelgianti tai, turi būti vertinama padaryta pažanga kurie atsispindėtų metinėje ataskaitoje. Paskutinis dalys. Pranešėjas siūlo kas tris mėnesius nenumatyti ataskaitų teikimo prievolės pagal skaidrumo direktyvą. Galbūt tokioje ataskaitoje nėra daug ko kas daro didelį poveikį, aš sutinku su tuo vienu ar kitu atveju, galbūt ataskaita nereikalinga. Bet panaikinus tokią ataskaitos prievalę, gali kilti nereikalingų interpretacijų, nes iš esmės šią prievalę mes siekiame daugiau skaidrumo ir atrodytų, kad mes tarsi mėginame e, na, gudrauti. Man atrodo, kad nereikia, tą, nereikia to daryti ir palikti tokią ataskaitų teikimo prievalę. Dėkoju. Pascal. Ačiū, Paskal. Ačiū. Pane pirmininkė, kalbėsiu trumpiau negu ankstesni šešėliniai pranešiai, kadangi aš galėčiau pritarti tam, ką pons Klins pasakė daugeliu klausimų. Taip pat e, reikalausiu, kad būtų atsižvelgiama mūsų pakeitimus dėl to, ar e, taisyklės kitų salysenai turi būti privalomas, ar e, turėtų būti tik tai rekomenduotina pobūdžio su pasiaiškinimo galimybė. E, pavyzdžiui, remtis Prancūzijos pavyzdžių, tai Prancūzijoje yra nustatytas tam tikras elgesio kodeksas, kurį nustatė, kurį nustatė didžioji dalis Prancūzijos bendrovių ir įmonių. Nebūtinai tai yra labai ambicingas kodeksas ir nebūtinai jis yra labai plačiai taikomas. Taigi reikėtų pasakyti, kad šio elgesio kodekso kontekste mes nepasistumė per nelik daug į priekį. Todėl mes pasakytumėm už privalomą pobūdžio taisyklės tam, kad visur Europoje būtų taikomos kiek galima vienodesnės taisyklės, sudarant kiek galima vienodesnės veiklos sąlygas. Kalbant apie kvotas, vėlgi galima būtų pasakyti tą patį. Ponas Klinston atrodo pasisako už kvotų sistemą, tačiau dažniausiai šalise, kur nėra privalomų taisyklių, iš tikrųjų pažangos nepasiekiama. Vėlgi galiu pastelti Prancūzijos pavyzdį. E, biržinėse Prancūzijos bendrovėse, tai yra bendrovėse, kurių akcijomis prekiavim Prancūzijos e, biržose, iš tikrųjų moterų procentas labai nedidelis valdymo organuose. Ir nors buvo iškeltas tikslas 2015 metams, e, vis dėlto, kadangi tai nebuvo privaloma sistema, pažanga labai neženkli, todėl manau, kad neturėtumėm demonizuoti žodžio kvotos. Ta pati būtų galima pasakyti ir dėl atlyginimo, ir dėl e, direktorių skaičiaus e, valytojų taryboje ir panašiai, ir panašiai. Na ir paskutinė pastaba. Wolf Klins kalbėjo apie ketvirtinės ataskaitas. Aš manau, kad galėtumėm kažką tai pridurti dėl um, teisingai nustatytos vertės. Nors tai daugiau yra galbūt uh, apskaitos direktyvos prerogatyva, tačiau vis dėlto galėtumėm pasakyti, kad uh, visas bendrovės reikėtų įvertinti E, pagal jų rinkos vertę, tačiau trumpalaikį perspektyvą tai padaryti sunku, kadangi daugelis turi ilgalaikius įpareigojimų. Ir galbūt vienas iš sunkiausių uždavinių būtų būtent pakoreguoti apskai, apskaitos atskaitybos taisyklės e, pagal cikliškumą ir taip, kad tai būtų galima atsižvelgti skaičiuojant valstybės skolą. E, Pavyzdžiui, dabar yra ta praktika, kad e, turimos akcijos dažnai registruojamas ir e, dėl jų atsiskaitoma pagal esamą vertę, tačiau akcijų laikymo laikotarpis gali būti iki 10 metų ir jų vertė per laiką gali labai stipriai pasikeisti. Taigi labai svarbu būtų, kad šitie dalykai irgi atsispindėtų nuomonė, kalbant apie atlyginimus. kvotas, lyčių balansą ir panašiai. Manau, svarbu būtų sukurti privalomą teisinį sistemą, galbūt nustatant pereinamąjį laikotarpį ir tam tikrą e, lankstumo laipsnį įgyvendinime. Ar dar būtų norinčių pasisakyti, klausė pirmininkė? Na, skyrus mane, taigi aš tada pasakysiu pati. Kaip pranešė, sakė, mes iš tikrųjų balansuojame labai planos e, ribos, e, pasiskirstant tarp e, ekon ir jūrių komitetų kompetencijos. Ir kapitalo reikalavimo, kapitalo pakankamų direktyvoje jau yra atspindėti kai kurie iš reikalavimų, todėl mes šiame komitete irgi turėsime tik ten tai nagrinėti tos pasiūlymus. Aš manau, kad iš savo pusės aš teiksiu tik tai vieną pakeitimą, nes aš E, šiek tiek e, kiečiau žiūrėčiau į e, reikalavimo vykdyk arba pasiaiškink principą taikymą e, sisteminėms kompanijoms. Aš manau, kad tas paaiškinimas turi būti na, visai pagristai teikiamas ir turbūt nereikėtų Nekam priminti, kas yra ta vadinama sisteminė kompanija. Tai nėra vien tik tai e, finansinio pobūdžio kompanijos. Pavyzdžiui, po Enron skandalo 22 tūkstančiai darbo vietų buvo prarasta. E, Arturas Randersonas e, turėjo 85 tūkstančius darbuotojų. Taigi tokių kompanijų žlugimas iš tikrųjų turi labai platų poveikį. Mm. Europoje taip pat buvo panašių problemų. E, ir, pažiūrėjau, viena iš kompanijų iš 300 su trupučiu darbuotojų turėjo sumažinti savo darbuotojų skaičių iki 13 tūkstančių e, po viso skandalo, kada buvo spekuliuojama iš visnėmis finansinėmis priemonėmis refinansuojant kompaniją. Na ir esame ir kitų pavyzdžių, kada E, įmonių bankrotas iš tikrųjų turi užkrato efektą. Todėl mes daug atidžiau turėtumėm e, nagrinėti. Štai, pavyzdžiui, Arthur Mittal e, Luxemburgė įsikūrus plieno kompanija kurios e, kapitalo apyvarta yra 509 e, milijardai eurų e, ir dirba 263 tūkstančiai darbuotojų, be abejo, tai visame pasaulyje. Ir kitų kompanijų, vėlgi, pažiūrėjau, Dutch Shell pajamos siekia 276 milijon, milijardus eurų ir vėlgi apie 100 tūkstančių darbuotojų. E, jeigu tokios bendrovės žlugtų, tai iš tikrųjų poveikis būtų niekiek nemažesnis negu kažkokiu tai stambių e, bankruotų finansinėme sektorėje. Taigi mano, paprasčiausiai, e, mano rekomendacija paprasčiausiai būtų tokia, patinkama, nepatinka žodis privaloma, tačiau kai kalbame apie tas procedūras laikytis taisyklių arba pasiaiškinti, Aš manau, kad reguliuojančios institucijos privalo išnagrinėti tos paaiškinimus ir iš tikrųjų pasverti, ar tai yra e, pakankamai uh, svarbi paaiškinimo priemonė, ar ne. E, aš e, manau, kad labai svarbu būtų kur nors tinklalapė bent jau e, atspindėti, ar reguliuojant instituciją bent jau nagrinėjo, yra išnagrinėjęs šios kompanijos paaiškinimus privaloma, neprivaloma tvarka, čia jau man netaip svarbu, tačiau svarbu, kad tokios atžymas būtų, kadangi yra tos sisteminės kompanijos, milžiniškos kompanijos, kurios iš tikrųjų gali padaryti ekonomikai didžiulį poveikį, jeigu kas nors jūs greičiausiai įvyks blogiau. Dabar aš e, vėl suteiksiu žodį pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad jūs gerai e, pasisakėte apie sisteminę riziką keliančias bendrovės ir tai yra be abejo finansų struktūros dalis, tačiau čia ir kalbame būtent apie pačias didžiausias bendrovės, kurias jūs, pažiūrėjau, ir paminėjote, tačiau aš norėčiau, kad būtų išvengta uh, to, kad nebūtų laikomasi panakomfa mm, pasiūlyto metodo, kada privalomi reikalavimai taikomi visoms biržinėms kompanijoms, kadangi iš esmės rezultatas būtų, jog dalis kompanijų pasitrauktų iš prekybos biržoje arba pereitų į kitas biržas, kurios yra nereglamentuojamas ir mes laukime blogesnių rezultatų. Žinote, kai politikams visada kyla pagundų, kad kažko tai reikėtų imtis, kažką reikia daryti, e, todėl imkime ir padarykime. Tačiau dažnai išeina, kad politikai pridaro daugiau žalos negu naudos, tiesiog kišdamiesi, kur nereikia. Taigi, mano principas būtų, kad reikia kištis minimaliai, kiek tik įmanoma. Na, o šiaip jau norėčiau pritarti komentarams nuskambėjusiems dėl lyčių pusiausvėros. Aš esu supažinęs su vairių e, ataskaitų rezultatais, kad, pavyzdžiui, įmonės, įmonių rezultatai, kai moterų yra valdymo tarybos ir panašiai, yra geresni. E, Tačiau aš manau, kad e, vis dėlto kvotų nustatyti nereiktų. Vis dėlto bendrovė priklauso akcininkam ir galų gale atsakingi akcininkai ir už kompanijos valdymą. Taigi mes sukursime situaciją, kada ES arba kokia nors nacionalinė vyriausybė e, mėgina globoti tiesiog kaip motina kiekvieną atskirą bendrovę, tai praktiškai akcininkai nebejaus jokios atsakomybės. Na ir tuo aš ir noriu užbaigti savo pastabas, o šešėlinį pranešėm dėkuoju už komentarus. Um... Ačiū. Kadangi pranešėjas jau pasakė, priminsiu tai, kad balsuosime gruodžio 19. -ąją. E, jūrių komitete bus 26 sausio balsuojama, e, o Jūri e, priima dar pakeitimus iki šio ketvirtadienio. Jeigu kam įdomu, jeigu kas norėtų nagrinėti tas temas, kurios labiau priklauso ano komiteto kompetencijai. Na ir galtinis balsavimas bus 12 metų kovo pirmą dieną plenarinėme posėdėje ir, e, tiesą sakant, neturėčiau, e, neturėčiau skubėti, e, kol Larsas, kuris dabar ketina kaip tik tai pabėgti, jisai, tiesą sakant, išeina, tai jo paskutinis šio komiteto posėdis, jis neišės iš parlamento, bet jisai tiesiog perės į generalinio sekretoriaus biurą. Taigi noriu padėkoti Larsui už visą tai, ką jūs padarėte mūsų komitete dirbdamas mums rūpimis temomis. Ačiū. Na ir kartu kartais iš tikrųjų e, e, jisai ir toliau dalyvaus e, šešėlinėme darbe, taip sakant, dirbs nematomą darbą, tačiau nebesėdės oficialiai čia prieš visus. O dabar periname prie ketvirtojo punkto. Ir tai yra pasiūlymas dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčių bazės e, ir aš pirmiausia vėlgi suteiksiu žodį pranešėjai poniai Tyson. Susitarsiu. Voorzitter, zo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, tikriausiai kolegos jau žino, kad savo pranešimą parašiau Niderlandų kalba. Na ir mielai naudosi uh, tomis tarnybomis, kurias turime parlamente, konkrečiai ir vertimo tarnybą. Taigi parašiau savo pranešimą Niderlandų kalba, prancūziškos kalbinės versijos dar nepa. Pasižiūrėjau, atrodo dešimtą pakeitimą reikia anglų kalbą dar sužiūrėti, ar viskas teisingai išverta. Tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad jeigu dirbate su prancūziška kalbos versija, sužiūrėkite dešimtą pakeitimą, nes jame nelabai teisingai atspindėta tai, ką norėjau pasakyti. Kaip ten bebūtų, labai įsiklausiu visus komeratus, išsakytus per pirmas diskusijas, ypač, ypač tai, kas buvo pasakyta dėl komisijos pasiūlymo, taip pat ir šešėliniai pranešiai išdės, išdėsti savo frakcijų e, nuomonę ir taip pat e, išdėsti savo poziciją dėl komisijos, komisijos pasiūlymo. Viską atsižvelgiau ir bandžiau integruoti tai savo pranešimą tam, kad jį palaikytų kiek įmanoma didesnė dauguma nes šiuo atveju parlamentas rengia tik tais nuomonę, šiuo atveju negalioja bendro sprendimo procedūra, taigi mūsų galimybė įtakoti um, sprendimus taryba yra labai ribota ir todėl reikalinga dauguma, jeigu norime, kad e, būtų atsižvelgta ir mūsų nuomonė. Taigi labai siklausiau į šešėlinių pranešėjų nuomonę. Taip pat e, bandžiau atsižvelgti į pačius faktus, kalba eina apie įmonių apmokestinimą, yra įmonių mokestis pagrindinė tema ir tai aišku turi tiesioginį įtaką valstybių biudžetam. Žinome, kad valstybės narės turės su didelėmis finansavimo problemomis ir todėl turime atsižvelgti atitinkamai valstybė narių padėtį. Būtent tai yra orientavausi savo darbe. Aš pati asmeniškai esu pasiūliusi 13 pakeitimų, mano manimo yra nedaug, turint galvoje, kad šis pasiūlymas yra tokio plataus masto Na ir ši bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė yra labai sudėtinga tema BKBMP. Tai yra susiję ir su tais, tie mano pakeitimai susiję su tais sutarimais, kurių e, pasiekėme ir per praeitą posėdį, mes turime sutelkti į politinius aspektus, o techniniai dalykai, tai aš manau, kad kiekvienas dar gali teikti savo pakeitimus dėl jų. Bet manau, kad mes labiausiai turime stelti tai, kad mūsų nuomonė būtų uh, politinių pobūdžių ir suderinto, techninius uh, gali teikti taryba. Mm, aštuonis esu pateikus pakeitimus dėl konstatuojimo dalių, penkis dėl straipsnių ir iš esmės galiu pasakyti jau šiandieną, kad palaikau komisijos pasiūlymą. Parlamentas jau senokai reikalavo radikalaus žingsnio šias rytėje, juk čia turime su tiesioginiu apmokesimu, šiuo atveju mūsų kompetencijos yra labai ribotos. Na ir. Tikrai manome, kad reikalingas Europos. Uh, sprendimų prieimimo mechanizmas, nes turime tik tais penkis tiesioginius mokesčius, visi kiti mokesčiai yra netiesioginiai. Tai aš manau, kad šis rytėje tikrai reikalingas esminis žingsnis. Na taigi, pirmiausia, savo įžangą pagrindime susitelkiau į pasiūlymo esmę. Na, galbūt jums šis pasiūlymas yra gerai žinomas, todėl savo uh, E, pagrindžiamojo dalyje nušviečiau um, pasiūlymo esmę, o po to jau apžvelgiau jo um, pavienius aspektus. Na, taigi išdėščiau savo poziciją ir nurodžiau, kad iš tikrųjų turėtume siekti e, didesnės ekonomikos ir finansinės politikos, fiskalinės politikos integracijos. Na ir tokiu būdu galėtume sustiprinti mūsų konkurencinę poziciją visame pasaulyje. Kai Na, kaip žinia, kai kurie nacionaliniai parlamentai nuolat atkreipdavo dėmesį į susidarumo principą ir pasitekdavo jį kaip argumentą, kodėl negreik, neįmanoma patvirtinti tokio mokesčio. Tačiau komisija savo pasiūlyme išdėsit labai tikinančių argumentų ir jeigu žinote, kokios egzistuoja problemos, tai yra trukdžių bendroji rinkoje. Pavyzdžiui, biurokratinės kliūtis ir jas galima pašalinti tik tais tuomet, jeigu Europoje galios bendroji bendri reikalavimai, bendros taisyklės, valdymo taisyklės, e, kurios bus e, kontroliuojamas centralizuotai. Ir todėl mums reikalinga bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė. Taip pat reikia daugiau skaidrumo, sažiningumo, um, veiksmingumo mokesčių sistemose ir tokiu būdu Europa taps patrauklesnė ir užsienio investuotojams, visiškai nepriklausomai nuo to, kur jie įsisteigs, jiems visiems galios patys reikalavimai. Taigi tokiu būdu pagerindame galimybę ateiti į ES tiek investuotojams iš užsienio, tiek ir pagerintume sąlygas tarp valstybinių lygių dirbančiams įmonėms. Tokiu būdu mes patobulintume vidaus rinką ir daugiau būtų orientuojamasi ne į, mokė, orientuojamasi ne į mokestinius reikalavimus taisyklės, o ekonominės realijas ir poreikius. Taigi pritarėme visiems šiems aspektams. O dabar dėl pačių svarbiausių aspektų. Ta sistema būtų neprivalomo pobūdžio Ir per pirmasis diskusijas jau girdėjau, kad reikėtų siekti, jog tokia sistema būtų privaloma pobūdžio. Tai yra įmonės privaloma tvarka turėtų laikytis bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės. Na, aišku, yra argumentai už ir prieš, bet jeigu aš asmeniškai įsivaizduoju idealią Europą, kurią ir norėčiau ginti, už kurią norėčiau uh, um, kovoti, tai aš manau, kad mums reikalinga privaloma be kontroliuota belno mokesčio bazė. Tačiau jeigu pasižvelgsime į tikrovę, tai ir į patį pasiūlymą, tai gal vis dėlto ta sistema turėtų būti neprivalomo pobūdžio. Viename pakeitime galime e, pasiūlyti privalomą bendro konsoliduota pelno mokesčio bazė, tai ta pati bazė turėtų būti kitokia negu kad siūlo komisija. Na, o tos įmonės, kurios dirba tarp valstybinių lygių, nepriklausomai nuo jo dydžio, jos gali savarankiškai, savanoriškai pasirinkti e, šio, šią bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę. Tačiau jeigu mes ją numatytume kaip privalomą, tai tuomet reikėtų dar sėkiu peržiūrėti visus tikslus, kodėl siekiame bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazę. Kaip ten bebūtų, net ir neprivaloma pobūdžio bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė yra labai naujas dalykas, didelis žingsnis priekiai link integruotos vidaus rinkos. Nes tiesą sakant, dabar yra tiesiog pasižiūrėta, koks egzistuoja problemos. Ir tai yra svarbus žingsnis. Kaip pranešėjo, palaikau BKBMP, nors ji yra ir neprivalomo pobūdžio. Na taip, sutinku, kad ilgalaikė perspektyva yra teisūs tie, kurie teigia, kad reikalinga privaloma pobūdžio bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė. Todėl reikalinga peržiūros nuostata, kuri jau ir numatyta komisijos pasiūlyme. Ji, tie peržiūros, ta peržiūros nuostata e, liečia tik tais priskirimo taisyklės. Taigi mm, patvirtinkime bendro konsoliduotų mokesčio bazę penkerių metų laikotarpį, po to sistema bus peržiūrėta, bus patikrinta jos veikimas, kaip naudojamasi sistema ir jau tuomet galbūt reikės priimti sprendimą dėl to, ar bendra konsoliuota pelno mokesčio bazė bus privalomo ar neprivalomo pobūdžio. Tas pats pasakytina ir apie harmonizavimo mastą. Tai yra, ar mes privalome harmonizuoti mokesčio tarifus, minimalius mokesčio tarifus, kitus ne. Na, galbūt iš tikrųjų. Gal ateityje ir reikės harmonizuoti ir mokesčio tarifus. Tačiau, jeigu esim, būsime realistais, jeigu pasižiūrėsime į biudžetų padėtį valstybės narėse, tai tenka konstatuoti, kad valstybės narės tikrai neatsisakys šios kompetencijos nusistatyti savo mokesčio tarifus. Nu, po penkerių metų mes galėsime tiesiog pasižiūrėti, ar iš tikrųjų šio žingsnio dėka mokesčių konkurencija tapo skaidresnė ir pasižiūrėsime, ar ši priemonė bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė davė teigiamų ar neigiamų rezultatų, ar tokiu būdu vidaus rinka veikia geriau, ar padidėjo konkurencija ir ar atitinkamų tikslų e, pasiekime gerai, jeigu valstybės narės pačios mok, nusistato mokesčių tarifus, ar galbūt reikia suderintų europinių mokesčių tarifų na, tiems, kurie jau dabar nori bendrų mokesčio tarifų, Tai galiu pasakyti, įtraukime tai į peržiūros nuostatas, peržiūros straipsnius, o po penkerių metų jau galėsime sugrįžti dar sėki prie šio klausimo. Na ir nuostoliai turi būti konsoliduojami tarp valstybinių lygų, tai yra būtinas dalykas, nes kitaip šis pasiūlymas nebeteks prasmės ir tiesiog galime jį padėti į stalčių, nes jeigu ir mm, nebus konsoliduotas nuostolis, tai nereikia čia nieko apskritai daryti. Šis pasiūlymas neturi prasmės. Na ir taip pat reikia um, bendros formulės, kaip paskaičiuojamas įmonių pelnas visose valstybėse narėse ir taip pat reikia atsižvelgti į tam tikrus parametrus, tam tikrus kriterijus, tam, kad galima būtų paskaičiuoti įmonių pelną kiekvienoje valstybėje narėje ir na, atsižvelgti į, tarkim, įmonių bendrovių, korporacijų bendrą pelną, bendrus nuostolius pagal atitinkamą E, formulę tam, kad būtų aišku, kada įmonė e, veikia sėkmingai, turėjo pelno, o kada ne. Taigi peržiūros straipsniuose taip pat numatyta e, tos atitinkamos formulės, kurias taip pat reikės peržiūrėti po tam tikro metu. O vieno langelio principas, bendradarbiavimas tarp mokesčių inspekcijų, visa tai, kaip siūlo komisija, yra pasverta, pagrysta ir galime tam pritarti. Na, o komisijos pasiūlymas dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės visiškai neturi su tarptautiniu finansiniu ataskaitų teikimu. Taip, komisija čia neteikė atitinkamo pasiūlymo. Gerai, nes jeigu mums dabar reikėtų balsuoti dėl e, ataskaitų teikimo audito, tai, tai reikštų, kad reikėtų eiti link tarptautinės uh, audito ataskaitų teikimo procedūros. Bet tokia procedūra būtų visiškai nekontroliuojama e, demokratiniu požiūriu, nes tokiu būdu, subaprasnius, galiu pasakyti, būtų nustatytas privalomas mokesčių tarybas įmonėms. Na ir aš manau, kad regionų komitetas ypač daug dėmesį uh, E, skiria šio pasiūlymo poveikį regionams, regiono autonomijai. Na taip, e, priklausomai nuo valstybės struktūros, ar tai būtų federalinė ar dalinė e sistema, kiekvienas regionas galbūt turi atitinkamą savo autonomiją. Ir iš to gali išplaukti galbūt net ir kliučių, juk yra federalinių valstybių bet ir jos galės įvesti bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę. Na, savo pranešimą mažai skiriau smulkiam vertiniam verslui ir peržiūros straipsniuose tiesiog nurodžiau, kad reikėtų galbūt atsižvelgti į išskirtinę smulkių ir nedydžio įmonių e, padėtį, ar jos sugebės naudotis BKBMP, ar joms jį bus naudinga nes tiesiog e, e, vidutinio dydžio įmonėse Europoje yra labai daug darbo vietų ir todėl reikia atsižvelgti ir į jas. Na, o šiaip dėkoju už jūsų dėmesį, džiaugiuosi jūsų klausimais ir pakeitimais. Liam, I'm sure you wish to take the floor. Merci, Madame la Présidente. Euh, Liamai, esu tikra, kad nori pasakyti, ką nors. Taip, tikrai. Uh, Mano jausmai mišrus. Esu socialistas ir federalistas ir pritariu e, didesniam mokesčių harmonizavimo lygiui Europos Sąjungoje. Iš esmės, aš pasisakau už BKPMB sukūrimą, bet skaitydamas komisijos direktyvos pasiūlymą suprantu, kad visai ne to komisija siekia. E, Vienintelis tikslas, kurio siekia komisija, yra supaprastinti gyvenimą įmonėms. Supaprastinti jų veiklą ES, kad jos galėtų sutaupyti pinigų. Komisijos pasiūlymų yra leidžiama įmonėms apsispręsti, ar taikyti ar netaikyti tą bazę. Yra labai įdomu konstatuoti, kad tokią laisvę palieka įmonėms e, komisija. Tačiau nieko nesakoma apie kapitalą ir apie darbo jėgą, kurie nepaklūsta fiskalinės kontrolės e, taisyklėms. Kitas dalykas yra mokesčių dempingas ir kova su juo. Nieko apie tai neparašyta. Ir taip pat nieko neparašyta apie tai, kad įmonės ieško pačios palankiausios mokestinės sistemos Europoje ir tarsi konkuruoja tarpusavėje, mėgindamos vieną e, kitą pralenkti. Tad labai sunku paskaičius komisijos pasiūlymą nustatyti, koks bus e, bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės poveikis. Tai priklausys nuo nacionalinių lygių priimtų strateginių sprendimų. svarbu užtikrinti, kad nesumažėtų pajamos iš mokesčių. Na, ir politinių bei ekonominių požiūrių tai yra pateisinamas dalykas. Bet nepamirškime administracinių išlaidų, nes tai bus 28 papildomas laisvanoriškas mokesčių apskaičiavimo režimas ES. Bet kolegos, įvedus šią sistemą kaip neprivalomą sistemą, mes sukursime didžiulę betvarkę Europos Sąjungoje, o juk Europos Sąjunga mėgina išbristi iš vienos pačios, pačių baisiausių ekonominių krizių jos istorijoje. Mes mėginame sumažinti valstybių e, deficitą, mėginame taupyti, mėginame sustiprinti stabilumo ir augimo paktą, mes mėginame sutvarkyti valstybių fiskalinę situaciją. Ir šiuo metu, tokiu sudėtingu metu, mes, Europos parlamento nariai, pasisakome už poziciją, už tą poziciją, apie kurią pati komisija sako, jog iki galo nežino, koks tos idėjos poveikis bus nacionaliniams biudžetams. Aš manau, kad galbūt įmonėms bus ir patogu, bet visa tai vyks nacionalinių biudžetų sąskaita vienintelė metodika, kuri leistų pasiekti pažangos iš bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės, tai būtų tokia metodika, kuri būtų privaloma. Galėtumėm įvesti europinį mokestį pagal 1972 metų modelį siekiant užkirsti kelią iškraipimams ir gautos pajamos būtų paskirstytos tarp susijusių valstybių narių. Čia yra kalbama apie peržiūros taisyklę ir apie galimybę po penkerių metų įvertinti, ar tokia bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė neturėtų būti paversta privaloma, bet penkeri metai yra pernelik ilgas laikotarpis. Ir mes galvojame, kad per tuos penkerius metus gali būti padaryta didelė žala. Jeigu jau mes nenumatome privalomos konsoliduotos pelno mokesčio bazės ir nenumatome minimalaus tarifo, tuomet geriau būtų panaikinti konsoliduotą dalį ir geriau harmonizuoti e, pelno mokesčio apskaičiavimo bazę. Tai būtų galimybė, kuri galbūt visiškai nutolusi nuo mūsų socialisto ambicijų, bet tai bent jau leistų šiek tiek skaidriau organizuoti apmokestinimą. Nes taip, be kita ko, mes ir nuslapinsime mokesčių dempingą. Dėkoju toliau Silvi. Ačiū. Ačiū, Marian. Dėkoju už nudirbtą darbą. Žinoma, labai svarbu suprasti tekstą. Jisai buvo surašytas olandų kalba, bet vertimas žodžiu man padėjo viską suvokti. Mane, tiesą sakant, stebina sprendimai, kuriuos turime priimti. Dabar mes nesame bet kokiame ES projekto kūrimo etape. Mes turime suvokti aplinkybės, kuriomis veikiame. Mes e, patiriame siaubingą krizę ir mėginame išbristi iš sunkių ekonominių laikų. Reikia turėti galvoje mūsų piliečius. Kai kurioms Liemo Mintims galiu pritarti ir tikrai nieko tokio blogo nėra tame, kad mes sumažiname išlaidas įmonėms. Jeigu įmonės nori veikti tarp valstybinių mastų ir sumažiname joms biurokratinę naštą, tai nėra blogai. O žvelgiant iš vidaus rinkos perspektyvos, galima būtų pasakyti štai ką komisija nori papildomais sukurti stimulą vidaus rinkai. Ir iš šios perspektyvos priemonės pobūdis turėtų būti neprivalomas, bet aš išvelgiu šiokį tokį prieštaravimą. Tarsi mes sakome, mes pasisakome už komisijos siūlomą sistemą, kad tai būtų neprivaloma sistema, bet mes taip pat sakome, kad mes ją norime taikyti eurozonoje, bet tada reikia paieškoti tokio teisinio sprendimo, kuris būtų solidus Galbūt ne dabar reikėtų spręsti, ar tai geriau turi būti privaloma ar neprivaloma pabudžio sistema. Galbūt dabartinėme kontekste, eurozonoje, siūlant neprivalomą pobūdį, toksai sprendimas yra pernelyg paprastas, pernelyg primityvus. Galbūt mėginkime suderinti šiuos du aspektus, tą neprivalomą pobūdį ir eurozonos kontekste taikymą. Galbūt galima būtų pasakyti, jeigu mes norime, kad vidaus rinka veiktų, tai nereikėtų staiga sakyti, jog mums reikia naujų taisyklių. Žinoma, kad valstybėms narėms reikia palikti laisvę veikti, reikia turėti bendrą pagrindą, bendrą apskaičiavimo bazę, ir taip pat numatant galimybę valstybėms narėms priimti sprendimus bendradarbiaujant, atsižvelgiant į vidaus rinkos realijas. Nereikėtų priekaištauti valstybėms narėms, esą jos nori tik tai daryti spaudimą viena kitai. Galbūt vienos nori eiti toliau nei kitos. Galbūt pagalvokime apie tai, kokie veiksmai eurozonoje būtų naudingi. Pavyzdžiui, Buvo kalbama apie Europlus paktą, jis patvirtintas vadovų taryboje, yra mokesčių paketo sudėtinė dalis. Tad galvokime, kaip galime toliau eiti. Aš e, turiu galvoje pačios sistemos pagerinimą. Dėkoju, toliau Ivo. Dobrý den, paní předsedkyně. Labas rytas, pane pirmininkė. Labas rytas visiems, ponės ir ponai. Aš parengiau savo pasisakymų užrašus e, anglų kalba, tačiau dabar vis tiek bandysiu pasisakyti čekų kalbą. Na ir manau, kad šios dienos diskusijos norėčiau palaikyti ponę Tysen, nes manau, kad ji pasižiūrė viską iš labai tinkamos perspektyvos. Praeitas iki, e, kai kal... Na, ir bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė yra tokias rytis, kur jie reikia apjungti du lab, dvi labai, dviejų labai skirtingų stovyklų nuomonės, nes yra tokių kolegų, kurie norėtų, kad Europoje būtų visiškai suderinta mokesčio bazė, o kita, kolegų grupė mano, kad mokesčių tarifai, mokesčių bazė yra valstybių narių prerogatyva. Taigi apjungti šių dviejų skirtingų stovyklų nuomonės yra labai sudėtinga. Aš labai įsiklausiau jos argumentus. Ir man starė įspūdis, kad iš tikrųjų randa, bando rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų požiūrių ir tai, ką jis siūlo, yra pagrista ir tinkama. nors kadangi pažįstu ponę Tisan, žinau jos ankstesnę, anksčiau sakytas nuomonės, tai suprantu, kad ji norėtų, kad BKBMP turėtų būti privalomo pobūdžio, tačiau ji taip pat atsižvelgia į nuomonių įvairovę. Taigi, labai ją palaikau, palaikau jos darbą, nes manau, kad jis tikrai buvo didelis ir sudėtingas. Bet to manau, kad ji iš tikrųjų puikiai išmano šio pasiūlymo kontekstą. Aš jau apie septynerius metus dirbu Europos parlamente ir kiek žinau, apie bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę buvo kalbama per visą tą laikotarpį ir ypatingai nūdienos politinių ir ekonominių problemų akivaizdoje šis klausimas yra labai aktualus. Ir ponė Tisin labai atsižvelgia į dabar, dabartį realijas e, tikrovę. Taigi ne, bei, Aš manau, kad taryba galiausiai susitars dėl šio pasiūlymo ir ji savo pranešime bandė į tai atsižvelgti. Ir galbūt iš tikrųjų dalyje Europos Sąjungoje anks... bendra konsoliuodata pelno mokesčio bazė bus taikoma anksčiau negu galbūt kitur. Aš taip pat esu savo ruoštų pateikęs keletą pakeitimų dėl ponios pasiūlymą. ir savo pakeitimus grindžiu šiuo požiūriu. Aš manau, kad BKBMP sistema turėtų būti neprivaloma pobūdžio. Antra, ne visoms smulkiams ir nedydžiai įmonėms reikalinga ši bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė. Tiesiog šios įmonės nedirba tarptautiniu, tarp valstybiniu lygiu ir joms šis dalykas neaktualus. Tiesą sakant, ne, labai nedaug įmonių dirba tarp valstybiniu lygiu ir todėl nedaugeliu įmonių aktuali bendra konsoliduotas pelno mokesčio bazė sistema. Juolab, kad dabartinė politinė ir ekonominė sistema yra sudėtinga ir bijau, kad, kad nacionaliniu lygiu reikėtų daugiausiai paskatų, kurios ir leistų veikti ekonominę krizę tai būtų lankščiausias būdas, kuris liautų atsižvelgti į konkrečios valstybės ar regiono ekonominius, socialinius ir kitokius poreikius. Ir tokias priemonės nacionaliniu lygiu galima taikyti daug greičiau negu tarp valstybinių lygių. Ir todėl nesuprantu, kodėl taip jau nepasitikima nacionaliniais sprendimais. Ir beje, tai, ką siūlo pone Tysin dėl penkerių metų laikotarpio, o po to seksinčio įvertimo yra labai geras dalykas. Aš manau, kad jį tiesiog atsižvelgia į tai, kad nuomonės dėl šio pasiūlymo įsiskiria ir toli gražu nėra garantijų, kad šis pasiūlymas palaikytas į tai ir atsižvelgia. Sharon. Hello, Ačiū, Sharon. Marijan. Aš sutinku su jumis, kad jeigu mes norime, kad šiose diskusijose parlamento balsas būtų išgirstas, nes čia mes nesame viena iš institucijų bendrai priimčių sprendimą, mes turime tikrai e, surinkti plačią balsų daugumą. Aš manau, kad diskusijos, kurios dabar vyksta, rodo, kur maždaug galėtų būti ta mm, nuomonių dauguma, balsų dauguma. Ir tai, ką tik pasakyvo, iš esmės, sakydamas jums komplementus, ir tai žodžiams skambėjo iš žinoma euroskeptiko lūpų, Maničiau, e, tai rodo, tai yra savaškas požymis, kad jūs e, pasirinkote ne tuos šalininkus, ne tą poziciją. E, kadangi aš manyčiau, kad vis tik tai konsensusą ieškotų tarp pagrindinių Europos politinių šeimų, jie visi norėtų ryštingesnių žingsnių tais klausimus, kuriuos įvardinate kaip kritinius. Um, Aš sakyčiau, kad, pavyzdžiui, pirmas dalykas tai būtų tai, kas Silvė minėjo apie vidaus rinką, ten kaip savašką politinę konkurenciją. Renai, kada jūs, tarkim, atstovaujate mažai vietiniai įmonį, e, kuri dirba Flandrijoje, jūs tiesiog neturite išeities, jūs privalote mokėti įmonės pelno mokestį, kurį jums nustato Belgijos valstybė. Tuo tarpu, jūs esate e, daugiancionalinė korporacija, jūs galite pradėti optimizuoti sistemą, ieškoti įvairių spragų, rinktis teisinę bazę ir e, iš esmės tokiu būdu e, vienaip ar kitaip e, sugebate išsisukti nuo to, kad mokėtumėte savo privalomą priemonę, e, privalomą indėlį to šalies vyriausybei. Taigi, jeigu norime subalansuoti tinkamai vidaus rinką, mes turime perėti ne tik tai prie e, CCTB, bet taip pat ir prie mokesčių suvienodinimo. E, Jeigu kalbėsime apie supaprastinimą, taip, mes viena vertus e, darysime sistemą sudėtingesnė, nes e, jinai nebus privaloma. Tai būtų maždaug 28 valstybių režimas ir vargu ar tas pridės paprastumo. Taigi faktas yra tas, kad jeigu perėsime prie privalomas e, BKPMB sistemos, taip, tai bus susijęs tam tikrais pernėme laikotarpio kaštais, bet tai nešvengiama įvairiais atvejais, kada daromi rimti pokyčiai. Tai yra neišvengiamas lygties elementas, kita vertus, e, ilgainiui tie dalykai turėtų atsipirkti. Taigi, e, sakyčiau, kad e, negalime atidėlioti to privalomumo ar neprivalomumo klausimo ateičiai. Jeigu jūsų politinėje šeimoje, tai yra saldemokratų, žaliųjų, liberalų tarpe būtų galima sutarti, kad mes greičiau turime pereiti prie privalomas sistemas, mes turėtume apie tai aiškiai ir pasakyti, o ne kalbėti apie kažkokią galimą peržiūros nuostatą ar panašiai. Taigi aš manau, kad mes bent jau turėtumėm mm, ištirti nuotaikas, ištirti aplinką. Ar galima pasiekti sudarimo šio klausimo? Jeigu negalim, tai negalim, bet jeigu galim, tai manyčiau, kad turėtumėm tą žingsnį žengti. Kitas dalykas e, - mokesčių lygio harmonizavimas. Čia aš pasisakyčiau ne už bendrą E, mokesčių dydį, bet už tam tikrą spektrą, kaip panašiai kaip dabar yra su PVM. E, kadangi aš prisimenu anksčiau vyksios karštas diskusijas ir iš tikrųjų airiai pasakė gana protingą mintį, kad na, žmonės, mes ne visi esame vienodose pozicijose. Mes nesame visi vienodai išsidėstę, pavyzdžiui, Europos centro atžvilgių. Uh, ir mes turėtumėm turėti kažkokių tai priemonių, kurios leistų kompensuoti, pavyzdžiui, tas fizinės geografinės pozicijos privalumus ar trūkumus. Su tuo aš negaliu nesutikti ir mm, nors daugelis jūsų patiktų ta sveika vadinama konkurencija, vis dėlto aš manau, kad e, to neužtikrinsime su vienodinė mokesčius. Mes turime turėti tam tikrą spektrą, tam tikras ribas, kuriuose mokesčiai galėtų sviruoti. Mm Man teko anksčiau diskutuoti su Belgijos premjeru <clears throat> ir e, iš tikrųjų jisai man aiškiai pasakė, kad mes, aš prieštarausiu tokiam pasiūlymam, kol nebus nustatyta abiejų dalykų. Tai yra ir e, mokesčių pagrindas, mokesčių privalomas ir, ir, ir taip pat tam tikras e, mokesčių suvienodinimas. E, kitaip sakant, negalime rinktis atskirų elementų, mes turime e, siekti, kad būtų labiau suartinti mokesčių lygiai, tačiau šiuo atveju negalime kalbėti apie vienas įstinka visiems principą. <clears throat> Net jeigu kalbėjom apie PVM, galimybę PVM suvienodinti visose valstybėse narėse, kalbant apie įmonių pelno mokesčius, mes vis dėlto turėtumėm palikti tam tikrą įvairovę. Uh, Taip pat prisimenu, kad nesiniai e, Sakosi, yra pasisakęs, jie su vokiečiais norėtų suderinti mokesčius bent jau tarp dviejų pagrindinių Europos e, ekonomikų. Na ir e, mes kaip žalieji be abejo pasakytumėm tik tai už tai, mes palaikom tokią iniciatyvą ir veikiame kaip darybų partneriai. Tačiau be abejo, geriausias metas būtų ne dviejų šalių sutarimas, o bendrijos principas. Taigi aš mančiau, kad pirmiausia turime vėlgi ištirti atmosferą, taip sakant, ištirti nuotaikas ir jeigu galime, tai turėtume pateikti mm, drąsų pasiūlymą, kadangi tai yra unikali galimybė E, kurią parlamentas turėtų pasinaudoti, būtent žengti drąsų žingsnį ir tai būtų savotiškas atsakas į krizės keliams problemas. Aš suprantu, kad ne visi man čia pritars, tačiau klausimas yra, ar mes galime surinkti demokratinę balsų daugumą. Jeigu mes galime surinkti balsų daugumą, aš sakyčiau, kad iš tikrųjų mes turėtume tą žingsnį žengti, todėl galite tikėtis iš mūsų šią temą tokių drąsių, toli siekiančių pakeitimų. Tačiau pirmiausiai panalizuokim padėti, e, kiek daugumos mes galime užsitikinti. Kuo toliau galėsime žengti, tuo bus geriau. Ačiū. Surprisingly, I have Gay Mitchell on the list. <laughs> Na, mane gal kiek ir stebina, tačiau turiu Gay Mitchell savo sąraše. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Marijan. Už pranešimą, tai padėkoju kolegoms už jų pasisakymus. Jie irgi labai įdomus. Tačiau norėčiau išsklaidyti keletą mitų. Visų pirma, jeigu visas šis procesas judės į priekį, jis galbūt būtų patvirtintas maždaug 2013 metais ir e, pradėtų šis mechanizmas veikti tik tai 16 metais, taigi vargu ar e, tokia priemonė padėtų išspręsti e, dabartinės ekonominės krizės problemas. Toliau greičiausiai, jeigu šis mechanizmas liks neprivalomas, tai valstybės narės dar ilgiau atidėlios visą procesą toliau. Tačiau šalis, tokios kaip Junktinės Amerikos valstijos, kurios yra bendra valiuta, vis tiek turbūt e, rastumėte, tai, kad, pavyzdžiui, Delavarė e, dauguma IT kompanijų yra užsiregistravę e, pagal tam tikrą mokesinį punktą, kadangi mokesinis režimas yra daug palankesnis negu kitose valstybėse. Ir e, panas Monitė taip pat yra pasakęs, kad e, šiaip jau konkurencija mokesčių srityje būtų visiškai pageidautinas e, reiškinys ES, ypatingai dabartinės e, būsina dabartinėme raidos etape. E, Toliau reikėtų e, paminėti, kad e, net devyni nacionaliniai parlamentai yra išsakę e, išlygų ir abejonių dėl bent jau antro straipsnio, kadangi tai pažeistų subsidirumo ir nacionalinės kompetencijos principus. Taigi, aš manau, kad man iš tikrųjų tai yra pakankamai iškus signalas. Pavyzdžiui, Airijoje du abiejų parlamento rūmai pasisakė kritiškai. Uh, E, tiesa, antrieji parlamento rūmai dabar yra paleisti ir kol kas nesuformuoti iš naujo. Taigi, aš galiu sveikinti be abejo diskusiją. Ir vėlgi, savavimas nedėlė valstybė narė, galėčiau sakyti, kad na, taip, e, galima išmėginti vieną ar kitą e, dalyką. Tačiau, jeigu, e, jeigu Prancūzija ir Vokietija šitą diskusiją nebūtų palanki, tai apskaitai jos nebūtų. Todėl aš iš mažos valstybės pozicijų norėčiau visai tai kelti klausimą, kas naudinga visai Europos Sąjungai, kas tinka jos interesus, kadangi mes turime kalbėti apie ilgalaikius uh, interesus. Aš, pavyzdžiui, pastebėjau, kad praeitįje, kai kalbėjom apie stabilumą ir augimo paktą, kada e, buvo nustatytos tam tikros taisyklės, iš tikrųjų mažos valstybės turėjo griežtai laikytis taisyklių, iš jų buvo to reikalaujama, tarp patyčios valstybės leisdavo savo galimybę nukrypti laiks nuo laiko ir ignoruotės taisyklės. E, taigi vėl e, nemanau, kad e, krizė per naktį bus išspręsta, tačiau mes turime nepamiršti proporcingumo ir subsidarumo principų. Na, be to be abejo, man įdomu būtų išklausyti kitus argumentus, tačiau aš tikrųjų labai rezervatai žiūriu kai kurios argumentus, kurie buvo išsakyti iki šiol. Ačiū. Aldike. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, pasakysiu, kad sutinku su kolegė dėl jos pasirinktų preferencijų, taip pat dėl paties požiūrio. Nors e, vėlgi Mm, turiu ir kritiškų pastabų, kuriomis norėčiau pasidalinti. Mūsų tikslas yra padidinti konkurencingumą, padidinti ekonomikos e, augimą, mažinti biurokratinės kliūtis. pirmininkaujant e, Vengrijai komisija atliko tyrimą ir tuo metu jau uh, ekonominiai rodikliai nebuvo labai drąsinantis. Ir, pavyzdžiui, Vengrijoje tuo metu jau buvo tikimasi, kad e, ekonominė recesija sieks 1 procentą. Ir jis atsirastų tuo metu, dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės. Aš nemanau, kad BKBMP e, turės teigiamo poveikio ir e, metas įdėkti šią sistemą yra visiškai netinkamas. Be to, norėčiau paklausti komisijos, ar tuo metu, kai buvo rengiamas tyrimas, galioja rodikliai, tebe aktualūs ir dabar. Ir taip pat norėčiau paklausti, kaip e, ši sistema atsilieps stipriausiams ir silpniausiams e, valstybėms. Dabar norėčiau pasitikslinti dėl konkretaus aspekto. Mane domina, kaip dėl BKBMP išauks biurokratinė našta ir kokie kaštai dėl to atsiras. Ir ką tai konkrečiai reikš e, valstybėms narėms, be kita ko ir mokesčių kontrolės požiūriu. Ja. Jį, ar įdėgus BKBMP atsiras papildomų kaštų dėl mokesčių kontrolės. Tai yra rimtas klausimas, į kurį reikia atsižvelgti. Kitas dalykas yra proporcingas paskirstimas. Na ir aš manau, kad priklausomai nuo valstybės narės veiksniai bus labai skirtingi, pavyzdžiui, ir kaštai. Pavyzdžiui, mokesčių surinkimo kaštai. Ir aš manau, kad labai sudėtinga šiuo požiūriu užtikrinti palyginamumą todėl man nelabai aišku, kaip apskritai buvo sudaryta ši proporcingo paskirstimo formulė. Juk tai yra esminis dalykas, nes mm, nuo šios formulės priklausys ir tai, ar valstybės narės pritars bendrai konsoliduotai pelno mokesčio ar ne. Taip, aš kai kurios valstybės jau kritiškai pasisakė dėl šios sistemos, Vengrija yra jų tarpe. Taigi aš manau, kad yra daug neatsakytų klausimų ir jie tikrai turbūt atsakyti. Dėkuoju, Pytė. And, um... Ačiū. Noriu pasakyti, Marijan, kad be abejo. E, mintis yra ta, kad mažas vidutinis verslas gali būti per stipriai paveikti šito, be abejo turėtų tai būti aktualu visiems. Jau nekartą esame kalbėję, kad uh, vis dėlto stambiosios korporacijos e, kol kas yra atsakingos už didumą e, darbo vietų ES ir nežinau, ar kalbame apie tiesioginės užsienio investicijas šiuo atveju ar ne, vis dėlto reikėtų imtis tam tikrų priemonių ir kai kalbame apie BKPMB, mes turėtumėm ieškoti čia taip pat e, tam tikrų priemonių. Esu tikras, kad mano kolega kalbėjo su premjeru. E, E, vėlgi, jo pozicija pirmiausia spindėjo tai, kad e, jis nori ginti mažesnių valstybių e, interesus prieš stambių valstybių interesus. Be abejo, visuomet turime pasverti, kur kieno interesai yra atspindi. Ir jeigu grįžime prie to, ką pasakė Mičelas, e, e, esame tam tikrų valstybių, kurių, kurios suvokiamas kaip pasyvios, kadangi jos kaip ir sutinka su visko, kas yra siūloma dėl mokesčių statymo. Aš manau, kad tai neteisinga, kiekviena valstybė turėtų išsakyti savo poziciją, ką jie mano mokesčių klausimais ir tada jau turėtumėm išgirdę visas šitas nuomas pamėginti apibendrinti, e, kadangi kalbame apie mokestinimą, kalbame ne tik tai apie harmonizuotą metodą, bet taip pat ir turime seiškinti, kaip tos lėšos bus panaudotos. E, kadangi e, e, pinigai surenkami iš ekonomikos sektorius, iš, iš, iš ūkio subjektų, kita vertus jie panaudojami vyriausybės sėkmėm. Taigi, kitas drasus žingsnis, kurį turėtume žengti, be abejo, neturėtų būti apribotas vien tik tai dviejų valstybių E, ekonominė erdvė, kurios e, rūpinasi ES ateitimi. Mes turėtum kalbėti apie visą ES, kadangi būtent vidinė priekyba mus vienyje. E, būtent dėl vieningos struktūros ir vidinės priekybos mes esame stiprus prieš konkurentus. Ir jeigu mes suskaidysime, tai be abejo prarasime šitą savo pranašumą. Ir kol kas, kol išsakytos visokios uh, skeptiškos nuomonės, tai mes neišlaikysime savo uh, gero įvaizdžio. Kągi, uh, atrodo, išsėmėme visą kalbėtojų sąrašą. Taigi, man labai patiko, kad įvyko interaktyvi diskusija ir e, dabar liko pakankamai laiko kreiptis į komisiją. E, Filipai, jūs norite kažką tai sureaguoti? Taip noriu sureaguoti gei, atsakydamas į gei, kadangi aš manau, kad mes e, dviese galėjome iš tikrųjų nekaltą aptarti, be ypatingo įstrų, remdamiesi faktais, e, situaciją Airijoje. Aš nenoriu, kad mane kas laikytų blogiuku. Aš manau, kad E, e, vis dėlto visi žinome, jog Europoje esama tam tikrų mokesčių oazių ir turėtume imtis tam tikrų priemonių, kad tai neleistų išvengti apmokestinimo kitose valstybėse. E, kita vers dėl su pavyzdžio delava, apie Delavarą, JAV. Delavarė arba kitur. Jūs iš tikrųjų galite, iš tikrųjų galite kreiptis vienu adresu ir rasti ten kokį tūkstantį kompanijų registruotų to pačiu adresu. Aš manau, kad tai yra sukčiavimas mokesčių srityje. E, tai būtų geras pasis Europai. Jums leisiu pirmininkė, aš noriu tik tai atsakyti, kad e, e, net ir bendroje sąjungoje taip pat tokie dalykai gali vykti. Taip, aš už tai nepasakau, aš tiesiog pasakau už sistemos lankstumą. Aš visiškai pritariu tam, ką jūs sakote, kad mes neturėtumėm e, situacijos, kada dvi pagrindinės valstybės lemia, ar tai bus bendrijos požiūris ar ne. Mes turime atsižvelgti į visų bendrijos narių interesus, ne tik tai poros ar keleto interesus. Taigi, šią prasme, aš esu tikrai pasirengęs palaikyti jūs ir bendradarbiauti su jumis. Silvi, norite pasisakyti? E, iš tikrųjų, tai yra svarbu ir aš norėjau akcentuoti tai taip pat. Aš irgi nežinau, kiek kartų esu davusi interviu Airijos televizijai, Airijos radijui ir aš puikiai suprantu kiek jautri šitama yra jums, jūsų šalyje. Kita vertus, nenorėčiau, kad čia kas nors galvotų, jog visi Prancūzijos ar Vokietijos parlamentarai palaiko vyriausybės e, liniją ir tiesiog e, vykdo aklai e, vyriausybės politiką. Aš iš tikrųjų esu mačiusi ne vieną E, pasakymą, kada buvo kalbama apie platų europinį požiūrį. Ir būtent taip mes turėtumėm vertinti situaciją, ne tik tai teoriškai. E, mes e, vėlgi susidarėme dabar su recesijos grėsme ir šioje situacijoje tikrai turėtume palaikyti vieni kitus, o ne kovoti, tarkim, tarpusavyje arba tarp eurozonos ir kitų likusių partnerių. Aš manau, kad bent jau tokia dvasioje mes turėtumėm bendradarbiauti ir labai tikiuosi, kad jūs uh, e, patikėsite, jog mes suprantame visus jautrius aspektus, suprantame, kad kai kada Prancūzijos ar Vokietijos pozicija kitom valstybėm yra sunkiau suprasti, tačiau norėtumėm, kad pozicijos bent šiek tiek partėtų ir mes galėtumėm, sartėtų ir galėtumėm tęsti darbą. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti. Mariam, aš pabaigoje be abejo jums suteiksiu žodį, tačiau jeigu norite dabar per vidurį pasisakyti, taip pat galite tai padaryti. Taip, jums leidus, panė pirminkė. Dėkoju. Brangus kolegos, jau buvo išsakyta daug klausimų. Kolega Ivo teisingai mane suprato, kad ne mano asmeninė nuomonė atsispindi šioje nuomonėje. Aš esu pranešėja ir norėčiau atspindėti ne vien tik tai savo asmeninį požiūrį. Aš norėčiau, kad mes visi atrastumėm bendrą požiūrį ir jis atsispindėtų dokumente. jeigu šis pasiūlymas turėtų tiek daug teigiamo poveikio, tai taryba jį galėtų vienbalsiai pasiūlyti, bet tai nėra taip jau paprasta. Jeigu jau mes norime išsakyti savo poziciją, tai turime siekti daugumos ir turime žiūrėti, kaip toliau elgtis su pakeitimais. Jau du dalykus pastebėjau, kuriuos norėjau iškelti. Juos pastebėjau kolegų komentaruose. nuolat kartojasi mintis, jog mokesčių sistemos nestiprina abipusio pasitikėjimo, apie tai jau kalbamame metų metus. Ir tai reiškia, kad Turi būti vykdomas kontrolės, vykdomos griežtos kontrolės, turiu galvoje mokesčių inspekcijų vykdomas kontrolės. Ir žinoma, kad yra skirtumas, ar vienoje šalyje kontrolės yra griežtesnės nei kitoje šalyje. Tad e, nėra to tokio e, savitarpio pasitikėjimo tarp mokesčių inspekcijų, tarp atskirų valstybių narių. Ir jeigu jo nebus, tuomet mes šio pasiūlymo niekada neįgyvendinsime. Jeigu mes jau siekiame mokesčių politikos integracijos ir jeigu mokesčių inspekcijų vaidmuo išauks, sustiprės, tai tuo met nereikia sakyti, jog pakanka vien tik tai sustiprinti mokesčių inspekcijas tam, kad išauktų tas savitarpio pasitikėjimas. Kolega Mičelas sakė, jog didelės valstybės narės nesilaiko taisyklių, o ir jų atžvilgių nesame tokie griežti, kaip kad taisyklių nesilaikančių smulkesnių valstybių narių atžvilgių. Tad mes turime matyti mūsų politinius siekius, teisės aktus, kuriuos ruošiame ir iš kitos pusės turime matyti stabilumo ir augumo paktą. Nepamirškime, mes kalbame apie direktyvą, bet taip pat yra ir ETT, į kurį galima bet kada kreiptis dėl preliminaraus sprendimo. Ir ETT kontekste visos tiek didelės, tiek mažos valstybės narės yra lygios. Uh, Ir kad ir kaip mes bevertintumėm pasiūlymą, ponia Merkel jį vertina teigiamai ir jį reklamuoja. Tad e, vėlgi, dažnai sakoma, kad stambios ir mažos valstybės narės nevienodai yra traktuojamos, bet e, Europos teisingumo teismo akivaizdoje visos yra lygios. Tad e, neužsifiksuokime tiek šiuo faktu. Dabar, kai mes kalbame apie poveikį, galima atlikti įvairius skaičiavimus e, ir galima tik tai spėlioti, kokį poveikį turės e, privalomo pobūdžio ir neprivalomo pobūdžio tokia bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė. Jeigu mes siekiame pokyčių, ir norime nustatyti bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę, kurią vėliau bus galima papildyti, Tai reiškia, kad mes turime leistis į tam tikrą riziką ir turime tiesiog rizikos atveju užtikrinti galimybę peržiūrėti priimtą sprendimą pagal peržiūros sąlygą. Praėjus keliariems metams, praėjus ar užsibaigus tam tikram mokesčių tiks, e, ciklui. Valstybės narės pačios priimtų sprendimus dėl mokesčių tarifų ir pačios galėtų dar atitinkamų korekcijų įvesti savo mokesčių politikoje. Uh, Ir tą norėjau dabar pasakyti, reaguodama į kolegų pateiktus pastebėjimus. Dėkoju. Ačiū. Na ir aš ketinu prie šitos temos pereiti prie pačioje diskusijos pabaigoje, kadangi dar gali būti keltas tam, kad reikėtų paliesti. Šiaip ar taip manau, kad naudinga, jog vyksta diskusija, kuri e, atsiskleidžia įvairūs ketinimai susijęs su BKPMB. Ir Vėlgi mes kalbame pirmiausia apie tam tikrą kontekstą, kuris galėtų sustiprinti konkurenciją mokesčių sutie, o vėliau e, būtų pasiūlyti mokesčių tarifai, kurie e, pašalinti šitą konkurenciją. Taigi nežinau, ar iš tikrųjų tokioje aplinkoje vertėtų pradėti rinkti teisės aktus. Aš manau, kad mes pirmiausia turime apsvarsyti visas alternatyvas ir pasilikti savo pakankamai laiko. E, Ir turbūt protingiau būtų kalbėti apie tam tikras ribas, o ne fiksuotus mokesčių tarifus. E, reikėtų pasakyti, kur link visą tai juda apskaitai, e, palyginti e, su patirtimi, kuri buvo PVM srityje, kiek tokie sviravimai arba suvienodinimai prisideda, pavyzdžiui, prie turizmo sektoriaus plėtros, prie kiek tai padeda įspręsti ekonominę krizę ir panašiai. Be abejo, visam tam gali prireikti laiko. Jeigu mes norime E, kad vienas iš tokių ekonominių e, instrumentų veiktų per mokesčius. E, turime pagalvoti ir apie taip, tam tikras preferencinės priemonės, kai net ir tam tikros šalies ribose atskiri sektoriai gauna kitokius mokesčių tarifus. Turime pabrėžti, jog ateityje mums šių lankstumo mechanizmų taip pat prireiks, net jeigu ir kalbėsime apie labiau harmonizuotą ir galbūt daug skaidresnę sistemą. Uh, kadangi žinome visi turbūt, kad e, jeigu pakalbėsime apie tam tikrą e, spekuliavimą mokesčiais, e, tai ne tik tai Airija būtų e, tas objektas, į kurį reikėtų baksnuoti pirštais, yra ir daug kitų e, panašių e, vietų Europoje. Ačiū pirminkė. Aš E, vadovauju padaliniu, kuris daugiausiai dirbo rengdamas BKPMB pasiūlymą, dėl to aš čia ir dalyvauju šiandieną. Na, klausydamas diskusijos galiu pasakyti, kad pirmiausiai man buvo labai įdomu išgirsti parlamentarų komentarus ir jūs visai teisingai pastebėjote tris pagrindinės temas. Tai yra būtent privalomumo ar neprivalomumo klausimas, konsultacijos e, klausimas ir e, mokesčių tarifo lygio klausimas. Jūs žinote, kad komisija tam tikrais klausimais turi uh, aiškiai apibrieštą nuomonę, bet vis tiek buvo įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Ir galtinėme pranešime, kad ir koks jisai bebūtų, komisija be abejo vėlgi įsiskaitys jūsų argumentus labai didžiai. E, o dabar jums leidus norėčiau pakalbėti apie tris uh, temas, tris dalykus, kurie iškilo diskusijose. Visų pirma, dėl pasirenkamumo galimybės. Mes Panašias diskusijas turėjome ir tarybos darbo grupėse, e, irgi vyko techninio pobūdžio diskusijose. Ir leiskite jums priminti, kad kada žmonės kalba apie tai, jog juos neramina, kad valstybė narė turės problemų e, išlaikyti dvi mokesčių sistemas, tai turėčiau priminti, kad direktyva sako, jog valstybė narė privalo e, sudaryti sąlygas BKPMB. Niekur nesakoma, kad reikia sukurti kažkokias atskiras taisyklės vidaus rinkai. Jeigu valstybė nenori mm, vykdyti dviejų sistemų arba turėti dviejų mokesnių sistemų, tai jie paprasčiausiai turi esamą sistemą priderinti prie BKPMB taisyklių. Tai būtų vienas iš galimų sprendimų ir aš manau, kad reikėjo šitą akcentuoti dabartinių diskusijų kontekste. Dar kitas dalykas, jeigu ir netkreipti jūsų dėmesį. E, tai yra FRS e, paminėjimas ir sąsajos, vėlgi, ką sakė pranešėjas, labai dera su mūsų pozicija. E, reikėtų tik tai pridėti vieną papildomą stebėjimą. Viena iš priežasčių, dėl ko mes visą laiką labai skeptiškai kalbėdam apie FRS, yra tai, kad jau ir dabar ne viena valstybė narė tiesiog nesugebėjo tiesiog įtaikyti uh, šitos e, sistemos. E, e, daugelis valstybių narių palikdavo bendrojim pačiom pasirinkti, ar jos nori taip pat vadovautis AFRS sistemą. Nes iš tikrųjų kai kurios bendrovės tiesiog buvo nepajėgios parengti ataskaitų pagal AFRS reikalavimus. Taigi aš manau, kad e, jeigu kai kam dar nežinoma, turėtume priminti pat, kad e, esame gavę iš devinių valstybių narių parlamentų nuotakas, e, nuomonės pagal Lisabon sutarties antrąjį punktą ir tai tiktų 13 balsų tiesų e, šios nuomonės visos byloja, kad kertamas su subsidiarumo principu. Vis dėlto nesurinkta 18 balsų dauguma, kuri e, oficialiai leistų privalomą tvarką peržiūrėti e, egzistuojančias taisyklės. Vis dėlto dabar mes kaip tik tai bandome apibendrinti ir viešai paskelbti šią medžiagą, o komisija atskirai kiekvienam parlamentui yra atsakiusi. Uh, dėl subsidiarumo principo. Ir e, visiems mes atsakėme, kad komisija nesutinka su jų nuomonė, jog e, proporcingumo ir subsidiarumo principą šis pasiūlymas pažeistų. E, tai tokia būtų informacija. Šiaip jau komisija be abejo sveikina e, galimybę e, klausytis jūsų debatų, jūsų diskusijų, laukiame taip pat, kaip atrodys jūsų galutinis pranešimas ir be abejo tai bus e, svarbus indėlis į bendrą diskusiją. Aš manau, kad visų pirma labai svarbu, kad parlamentas tarpusavėje susispręstų ir prieitų prie bendros vieningos nuomonės. Na kągi, panašu, kad mes turime dar laiko. E, Adika, jūs norėjote kažką tai pasakyti, taigi suteiksiu dabar žodį jums, o paskui grįšiu prie Marijanus. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasiklausiau komisijos ir mano klausimą nebuvo atsakyta. Kokios augimo perspektyvos nusimato ES įvedus tokią sistemą? pagal komisijos pasiūlymą. Ir kokioms valstybėms narėms, kurių augimas yra silpniausias, poveikis bus stipriausias. Man atrodo, kad tik tai tuo met mes galėsime priimti sprendimus. Gal prašom. Aš galiu atsakyti. Atsiprašau, jeigu šios temos konkrečiai nepalčiau. Taigi, e, ką mes komisijoje turime? Mes turime visą ekonominę analizę ir poveikio vertinimą. Ir čia e, panaudota įvairi metodika, įvairūs aspektai, įvairūs e, veiksniai. E, įvertiname įvairias tendencijas ir kryptis. Taip pat mėginome išaiškinti, kurios valstybės narys būtų pažeidžiamesnis negu kitos. E, mes pamėginome modeliuoti keltą scenarijų ir įvertinti poveikį e, atskirom valstybėm narėm pagal įvairius scenarius. Tačiau be abejo labai priklauso, kurį scenarių pasirenkate ir taip pat labai priklauso nuo to, kokį mokesčių tarifą valstybės pasirinktų kaip bendrą pagrindą. Uh, E, čia mes kalbame vėlgi tik tai apie pagrindą, ne pačius mokesčius. Ir visada lieka tam tikra galimybė, kad jeigu valstybė narė norėtų sumažinti ar padinti mokesčių tarifus, jie tiesiog e, e, atinkamai pakeis surenkamų įplaukų lygį. Tai yra vienas aspektas, kuris neduoda galtinio atsakymo. Kitas dalykas, kurį reikėtų paminėti, tai vėlgi, kad čia kalbame apie prognozijas kada mes e, rengdami šią analizę uždavėme valstybėm narėm klausimą, pabandėme paklausti, ar jūs žinote, kokios jūsų mokesnės įplaukos bus per ateinantį penkmetį ar dešimtmetį, be abejo, sulaukėme neigiamą atsakymą. Ne viena valstybė negali tiksliai prognozuoti, kiek mums surinks lėšų iš mokesčių, kokios bus įplaukos. Todėl mes vėlgi galime kalbėti tik tai apie tam tikrą e, spektrą įvairių galimybių. Ir tiek būtų dėl poveikio vertinimo analizės. Tai iš tikrųjų labai išsame analizė, mėginta pažvelgti įvairiais kampais iš įvairių pozicijų, tačiau be abejo lieka daug ir jau apibrieštumų. Ačiū. Ar dar kažkas prašė žodžio? Ne? Ačiū. Klausimas Europos komisijai. Atsižvelgiant į paskutinį pastebėjimą dėl atskirų valstybių narių. Ar jūs galite įvertinti iš mokesčių gaunamas pajamas, jeigu būtų pasiekti Europos komisijos tikslai? Tai tam tikrą prasme ši sistema būtų iš dalies privalomo pobūdžio. Mm, žvelgiant į ekonominę valdyseną, tai yra labai svarbu žingsniai, kuriuos turėtumėm žengti. Ir nereikėtų tų žingsnių žengti atsietai nuo mokesčių politikos koordinavimo Europos Sąjungoje. Viena vertus mes numatome sąlygas fiskaliniam harmonizavimui, bet kita vertus mes viename svarbiausių instrumentų tą fiskalinį koordinavimą e, paskelbėme tabų temą, kai kalbame apie apmokestinimą. kadangi diskusijos prasidėjo dėl tampresnio koordinavimo ir ekonominės politikos derinimo eurozonoje, bent jau eurozonoje, turint galvoje fiskalinį koordinavimą ir kontrolę, norėčiau pratesti prelegentų mintis. Taip išeitų, kad reikėtų taikyti privalomai tokią sistemą, be kita ko pagal tampresnio bendradarbiavimo procedūrą, leidžiant prisijungti vėliau kitiems, ar taip? Eh, voorzitter, ik wil alle collega's danken voor. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešėja, aš norėčiau padėkoti visiems už jų pasisakymus. Manau, kad bus pateikta daugiau pakeitimų, bus įdomu juos pasižiūrėti. Žiūrėsime, kaip susiformuos dauguma. Labai džiaugiuosi, kad galėjau išklausyti komentarus Ir pasakysiu labai banalų dalyką, visiems ir taip žinoma. Viskas priklauso nuo visų. Nes visi politiniai klausimai yra tarpusavėje labai susiję, nes jeigu mes sprendimus priimame vienoje srityje, tai kitoje srityje tai turės poveikio. Žodžiu, koordinavimas yra savaime suprantamas dalykas, tik tai klausimas yra štai koks. Kaip pradėti tą koordinavimą? Nuo kurios vietos žengti pirmąjį žingsnį, o jį reikia žengti drąsiai. Aš matau, kad yra pritarančių BKPMB, bet žiūrėsime, kaip atrodys atskiri pakeitimai. Aš kalbėjausi su komisijų, tary, komisijos tarybos atstovais, įvairių institucijų atstovais ir susidariau vaizdą, kad šis pasiūlymas nebuvo išlauštas iš piršto, jisai buvo labai nuodugniai paruoštas. Tai nėra kažkoks eksperimentas. Ir labai gaila, kad galbūt net abejojama tuo parengiamuoju darbu. Na, žiūrėsime, kaip elgsis taryba, mes galime žengti savo žingsnį, bet nepamirškime, tai nėra bendro sprendimo procedūra, o mes esame konsult, su mumis yra konsultuojamasi. Tad mūsų požiūris turėtų būti realistinis, o ne pernelik ambicingas ir išeinantis už siekiamų tikslų ribų. Nereikėtų pernelik uoliai E, persistengti, reikėtų siekti realaus sprendimo, kuris tiktų atskiroms valstybėms narėms, kurioms kyla labai rimtų abejonių. Tad labai laukiu pakeitimų ir esu įsitikinusi, jog jeigu visi būsime atviri, galėsime pateikti labai pozityvę nuomonę. Dar vienas dalykas negaliu atsakyti pati į vieną klausimą. Kaip išvengti Europoje mokesčių vengimo, mokesčių vengimo Galbūt tą galima būtų daryti per kontrolę, nes prisiminus paskirstimo taisyklę, tai pajamos yra paskirstomas valstybėms narėms, kuriuose įmonės filialas yra įsikūręs. Bet um, kažko iki galo nesuprantu. Man uh, kyla klausimų dėl to, kaip išvengti, kad bus pagrindinė būstinė pasirenkama toje valstybėje narėje, kurioje mokesčiai yra palankiausi. Kaip užkirsti kelią tam? Galbūt kolegos galėtų apie tai pamastyti ir galėtumėm galbūt padiskutuoti šią temą kitą kartą. Dėkuoju. Um. Dėkuoju šias diskusijas, manau, kad jos buvo labai įdomios ir E, pakeitimus galima teikti iki gruodžio 12, 8 e, dienos 12 valandos. Na ir tikimės, kad pavyks komitete balsuoti vasario 16 dieną, 6 e, dieną ir jau po to gegužės mėnesį galima bus balsuoti plenarinėje sesijoje. Na, dabar reikia palūkėti šiek tiek, kol kolegos atvyks balsavimu, reikia išplatinti balsavimo sąrašas, taigi padarysime trumpą pertraukėlę ir po 5 minučių 11 val. tęsime darbą. Ačiū. tas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

Can... Prašom susėsti, norėčiau pamatyti, kas jau yra salėje ir pratesime darbą. One, two. Prieš tęsiant darbą turiu keletą pirmininkės skelbimų. Kadangi žmonių surinkote, aš pasnegsiu greitai viską pasakyti. Pirmiausiai noriu paskelbti, kad LMI mes e, vakar surinkėme trialogą, e, tam tikrose sritise pasiekta pažanga, tačiau kol kas dar nebaigėme viso mūsų darbo. Ir prireiks kito trilogo sutikimo, kada tik tai bus nustatyta data. Manau, kad tai vyks per tinčias porą savaičių ar panašiai. Dėl direktyvos e, dėl piknaudžiavimo rinką galiu pranešti, kad Libė komitetas pareikalavo bendradarbiavimą pagal 51 e, taisyklę dėl dalių, kurios susijusios su baudžiamosiams sankcijomis. Tai yra dalis uh, įtraukta į direktyvos tekstą. Libė sako, kad jų interesas būtų užtikrinti, jog baudžiamoji teisė būtų taikoma e, nuosekliai, kadangi remiamas 803.2 straipsnių, kur kalbama apie e, būtent baudžiamą atsakomybę e, ir tai su jie su bendradarbiavimu su teisės saugos institucijomis. Taigi aš kaip visada ketinu parašyti laišką E, pirmininkų konferencijai, kuriame aš protestuosiu. Tokie kreipimasi. Dabar Libė paprašė paprastos nuomonės ir aš jam pasiūliau neformaliai bendradarbiauti e, tik tai tais klausimais, kurie susiję su būtent baudžiamaisiais aspektais. Tai būtų be negeriausias, geriausias išeitis iš šios situacijos. Toliau, kaip anksčiau prašyta, aš vėlgi dabar uh, teikiu tą skaitą apie e, išvyką į Daniją, e, kur, kuri vyko lapkričio 24-25 dienomis. Vykau aš ir dar du mano kolegos, mes konstruktyviai sutikome su pirmkaujančios valstybės e, aparatu ir įvairiom organizacijams, skaitant e, nutinio stovų, vidaus reikalų ministerija, verslo bei augimo ministerija, ministrų ir panašiai. Vienas iš ministrų negalėjo su mumis sutikti. Mes taip pat sutikome su ministru atsakingu už mokesčius, e, Centrinio banko vadovu, profsąjungų e, vadovais, banko asociacijos vadovais, taip pat Danijos parlamentarais atsakingais už santykius su ES, finansinės E, aptarėme finansinių paslaugų e, reglamentą ir makroekonominę situaciją, mes taip pat aptarėme e, temas, kurios be kitako galėtų būti įtrauktos tarp Danijos pirmininkavimo prioritetų. Ir tarp jų buvo SSTB E, arba BKPMB e, sąjungos e, apmokestinimas, valstybės skola, finansinių paslaugų reglamentas ir kai kurios kitos. Taip pat norėčiau priminti jums visiems, kad šiandien papiet vyksta atviras koordinatorių posėdis nuo 4.15 iki 4.45. E, e, ir čia vyks pasitarimas su e, Vokietijos ekonominiu ekspertu pasitarimu. Posėdis yra atviras stebėtojams, atviras visuomeniai. Ir bus kalbama apie galimą euro obligacijų įvedimą. Vertimas bus vokiečių, prancūzų ir anglų kalbomis. Tik tai. Tikiuosi, kad besidomintis parlamentarai dalyvaus. O dabar galime perėti prie balsavimo jeigu man kas nors patiks balsavimo sąrašą. Tai yra penktasis darbo tvarkės punktas. Pirmoji tema, pirmasis klausimas būtų pasiūlymas dėl Europos uh, parlamento tarybos reglamento dėl Europos monetų leidimo. Ar pasirengę? Pane Ludvikson. Mano balsavimo kortelė neveikia. Okay. Do, well, let, let's, can we have a, a test vote then? Okay, open the vote. Gal tada pabandykime. Balsavimas, bandomasis balsavimas, pradame balsuoti, pasitikrinkime visi korteles. Tikiuosi, kad visi Panaudojate kortelės, balsavote? 32 kortelės buvo įstatytos, tik 39 užregistruotos. Na kągi, panašu, kad viskas gerai veikia. Taigi galime balsuoti. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Manau, kad teks pasitikrinti. Devintasis pakeitimas, balsuojam. Ar visi norintieji balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 10 už, prieš, susilaikė. Atrodo, kad patvirtinome. 11 pakeitimas už, prieš, susilaikė Patvirtinta. Kolegos, gal pakelkite rankas aukščiau. Ne visi esate susirinkę, todėl jeigu nekelsite aiškiai rankų, turėsiu visą laiką prašyti balsuoti elektroniškai. Taigi dabar 12 už prieš susilaikė. Patvirtinta. 13 už prieš susilaikė. Patvirtinta. Kompromisas A už prieš sulaikė patvirtinta. Žodinis pakeitimas A, kurį pateikė pranešėjas. Už prieš sulaikė patvirtinta. Keturioliktasis už prieš susilaikė patvirtinta. Pranešėjo žodinis pakeitimas B už prieš sulaikė patvirtinta. 16 už prieš sulaikė atmesta. Žodinis pakeitimas C už prieš susilaikė atmesta. Pakeitimai 17 ir 18 už prieš susilaikė. Gal patikrinkime. Jeigu ne klystų, čia pakeitimas dėl išbraukimo. Taigi balsavome, balsavimas baigtas, patvirtinta. 19. Ne, dar 18 už, prieš, sulaikė atmesta. 19 už, prieš, sulaikė atmesta. Žinote, sunku, kad šiek tiek išvelgti šitas sąlygas, kai balsuoja. Na kągi, toliau kompromisinis B pakeitimas ir žodinis pakeitimas, pranešėjas uh, už prieš sulaikę atmestą. Kadangi atmesta, tai 20 pakeitimas už. 20 pakeitimas, dar kartą balsuojame, kas už kadangi atkrito žodinis pakeitimas, taigi toliau prieš, susilaikė, atmesta. 29 už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 už, prieš, susilaikė, atmesta. Patvirtinta. 22 už, prieš, susilaikė. Patikrinkime, man atrodo, kad atmesta, bet patikrinkime. Amendment right. 70 voted, votes closed. Tiesą sakant, patvirtinta. Taigi džiaugiuosi, kad pasikrinu. 23 pakeitimas. Už. Prieš. Sulaikė atmestą. 24 už. Prieš. Patikrinsiu, kadangi iš vis nemačiau keliamų rankų. E, patvirtinta. Tiesiog rankos neaukštai pakilo. Pirmasis pakeitimas už. Laukiu, kol kas nors rankas pajudins. Taigi. Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas už. Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. Trečiasis už. Prieš Slaikė. Gal patikrinkime dėl trečiojo. Man atrodo, kad e, kadangi buvo daug sulaikiusių, tai vis tik patvirtinome. Oi, nutrūko balsavimas. Dar kartelį. Balsuokite iš naujo. Kalbame vis dar apie trečiąjį pakeitimą. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Taip man ir pasirodė. Žodinis pakeitimas C, kurį patikė pranešės, kas už. Prieš. Slaikė. Patvirtinta. Penktasis, kas už. Prieš. Slaikė atmesta. Šeštas. Už. Prieš. Slaikė atmesta. Septintasis už. Prieš. Slaikė atmesta. Aštuntasis už prieš laikė atmesta. Na ir dabar elektroniškai balsuojame dėl viso pakeisto teksto. Voted, votes Visi balsavote, baigiam balsuoti, patvirtinta 35 balsais, susilaikiusių ir prieš nėra. Dabar dėl rezoliucijos. Balsuokite, balsuokite, dar nesisi balsavimas. Tikiuosi visi balsavote. Tiesąkant, 36 balsai aš pamiršau, man galiu įsitraukti. Taigi, dėkoju ir dabar periname prie kitos balsavimo dalies. Kalbame apie tarybos reglamentą. Darbo tvarkė, tai šeštasis punktas. E, septintasis pakeitimas, kas už? Prieš. Sulaikė atmestą. Aštuntasis, kas už? Prieš sulaikė, atmesta. Devintasis, gal patikrinkime. Panašu, kad suspainė šiek tiek, kas balsavo prieš, kas uh, siūlė atmesti. Uh, vis dėlto atmesta. Devintasis už, prieš, sulaikė atmesta. Žodinis pakeitimas A, už, prieš, Mm, negalime siekti kompromisų tik vienoje frakcijoje. Taigi, kas prieš, kas susilaikė, pasimečiau. Balsuokime elektroniškai. Visi balsavote, balsavimas baigtas. Iš tikrųjų atmesta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. 14 už prieš susilaikė atmesta. 11 už prieš susilaikė atmesta. 12 už prieš e, susilaikė patvirtinta. 13 už prieš susilaikė atmesta. Pirmasis prie, už prieš susilaikė e, atmesta. Antrasis už prieš sulaikė atmesta. Trečiasis už, prieš sulaikė atmesta. Ketvirtasis už, prieš sulaikė atmesta. Penktasis už, prieš sulaikė atmesta. Šeštasis už, prieš sulaikė atmesta. Elektroninis balsavimas dėl viso teksto su pakeitimais. patvirtiname 36 balsais. Atrodo, kortelė atsirado. Niekas nepasakė nei prieš, nei sulaikė. Toliau elektroninis balsavimas dėl rezoliucijos. Ar visi paspaudėte mygtukus, tie, kas ketinate balsuoti? Dar vieno balso trūksta. Gerai, baigiam balsavimą. Vėlgi 36 už, niekas prieš, niekas nesulaikė. Ačiū. Toliau perinam prie suvesnės dėl makronominio disbalanso priežiūros projektų. Right, okay. I think what we do here, we've got three oral... Turime tris žodinius pakeitimus kompromisui A. Taigi gal geriausia būtų balsuoti dėl jų atskirai. Pirmiausiai, socialdemokratai siūlo keisti preambulę, kur kalbama apie pirmininką ir panašiai, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau antrasis žodinis pakeitimas įtraukti prieš makroekonominę apžvalgą žodžius balanced, kas už, prieš, atsilaikė, taip pat atmesta. Ir trečiasis žodinis pakeitimas. Kalbama, kad e, atsivergiama į nalakas užkas prieš e, sulaikę atmestą. Taigi dabar galime balsuoti dėl kompromiso A, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuosime elektroniškai dėl teksto su pakeitimais. Balsavimas baigtas. 33 už, niekas prieš 3 susilaikė. Labai ačiū. Turime dar dėl ko balsuoti, pasė pirmininkė. Taigi, visi reikalai sutvarkyti. Galbūt dar dėl sutikimų. SEPA vyks, vyksta šešėlinių pranešėjų sutikimas, taigi galbūt jūs galėtumėte išeiti tyliai.